Pagal septintąjį Europos parlamento narių Elgesio kodeksą susijusiu su finansiniais interesais ir finansinių interesų konfliktais vakar Liepos 15 dieną 2014 metais <clears throat> paskiriau penkis konsultacinio komiteto narius, kurie svarstys mūsų parlamento narių etiką. Labai ačiū už plojimus. Pirmą kartą man plojate, tačiau man labai malonu. Ar visi girdite vertimą? Puiku. Taigi dar kartą pradėsiu nuo pradžių. Pagal Europos parlamento narių Elgesio kodekso 7 straipsnio nuostatus susijusius su finansinių interesų konfliktu metais vakar 2014 Liepos 15 dieną paskyriau penkis konsultacinio komiteto narius, e, kurie bus atsakingi už parlamentarių elgesį, perskaičiu pavardės, Danuta Jubner, ponas Tėrės, ponas Sajat Karin, ponas e, Francisko Sosa Wagner ir e, Jorkimas Talka. Dar reikia paskirti per artimiausias dienas du atsarginius narius šio konsultacinio komiteto. Ta padarysiu per artimiausias dvi dienas, nes turime su jais susisiekti ir gauti jų sutikimą. Penki tikrieji konsultacinio komiteto nariai gali pradėti savo darbą nedelsiant ir dėkoju kolegoms iš anksto už jų pasirengimą šį darbą dirbti. Pone Glezos dėl darbo tvarkos paprašėte žodžio? Αγαπητοί συνάδελφοι, χθε το πρωί. Gerbiami kolegos, vakar ryte komisijos pirmininkas Junkeris, sakydamas kalbą, pareiškė, kad e, buvo su daužytos demokratijos vertybės ir demokratijos viltis, kadangi kolega Šulcas paskelbė tinkamą pareiškimą dėl kolegos Papadakio. Noriu paklausti, dėl kokios priežasties jis tą pareiškimą paskelbti norėjo kolega Papadakis ir kodėl jis negavo žodžio. Aš manau, kad tokiu būdu buvo paminta demokratija ir aš raginu pirmininką Šulcą pripažinti savo padarytą klaidą. Per vakar dienos posėdį ačiū ponė Glėzos. Šiame parlamente gali kiekvienas prašyti žodžio dėl darbo tvarkės, dėl e, darbo vedimo tvarkos, taip kaip jūs dabar padarėte, jums suteikiau žodį, jūs kalbėjote ne apie mūsų darbo tvarkę. Tačiau galėjote paskelbti savo pareiškimą. Ponas Papadakis vakar to nepadarė. Jis nepasiuntė jokio signalo, kad nori kažką pasakyti. Jis paprasčiausiai pradėjo kalbėti, o salėje yra 751 kolega, jeigu kiekvienas pradės kalbėti, kada tinkamas, tai jau bus ne demokratija, o paprasčiausias daugia kalbis choras ir aš paprašiau pono Papadakio palaukti ir paprašyti žodžio e, pagal nustatytas taisyklės. <clears throat> O kadangi jis to nepadarė, tai jam to žodžio ir nesutikiu. Tarp kitko, aš suteikiau galimybę ponui Papadakiui pareikšti, kad jis, būdamas Graikijos komunistų partijos nariu ir neprisijungusiųjų, neprisijungusiojo parlamento nariu, nesijaučia, kad jam atstovaujamas nesijaučia atstovaujamas ponios Marie Le Pen, nepasint to, kad jį vadovauja neprisijungusiai parlamento narių grupiai. Tai jis tą turėjo galimybę pareikšti. Ačiū, dabar paskelbsime, balsuosime dėl keturių naujų komisijos narių. Man pranešė, kad yra kolega norintis e, kalbėti dėl darbo tvarkos. Prašau, kolegė. Pone pirmininkė, pone Harms kalba. Mes manome, kad e, turėtume atskirai